colleghi. Mėly kolegos. Taigi, mėly kolegos. Prieš išklausydami mūsų svečio, prezidento Barzano, Dabar galėtume patvirtinti darbo tvarkę, lakučio 10 dienos darbo tvarkę. Matau, kad prieštaraujančių nėra. Taigi tvirtiname. Toliau dirt, e, tvirtiname protokolus. Taigi protokolai irgi patvirtinti, jeigu niekas neprieštarauja. Taigi dabar nuo techninių klausimų pereikime prie kitų. Kaip jau ir sakiau, šiandien turime garbės susitikti su nepriklausomos kurdų vyriausybės Irake pirmininku Masudu Barzaniu. Jis yra Kurdistano e, nepriklaus, demokratinės partijos pirmininkas nuo 79 metų. 2005 metais jis buvo kurdų regiono prezidentu išrinktas. 70 procentų balsų. 2007 metų gegužės mėnesį jūs jau buvote e, mūsų komitete. Šiandien vėl dar kartą su jumis susitinkame. Taip pat su ponu Solona susitiksite ir dar, aišku, yra numatyta įvairių dvišalių susitikimų su politinėmis partijomis. Taigi, sveikinu atvykus taip pat Safin Muzin, švietimo ministrą šios autonominės vyriausybės. Taip pat Barzaniai norėčiau poną pasveikinti, ponę Suzan Šab, Kurdistan Alliance prezidentė. Tai yra kurdų partija atstovaujama uh, Irako parlamente. Taip pat Moranev dėkoju, kuris kurdų regionui atstovauja čia Briuselėje ir kurio dėka galėjome organizuoti šį sustikimą. Taigi dabar noriu pasveikinti e, Maldorekį ambasadorių, Irako ambasadorių, kuris mus pagerbė savo apsilankimu. Na ir Galiausiai dar sveikinu Struve Stevenson, kuris sėdi priešais mane. Jis yra delegacijos e, ryšių su Iraku pirmininkas. Kaip žinia, šios delegacijos vaidmuo ypač svarbu šiuo metu. Taip pat norėčiau padėkoti Anai Gomes už tai, ką ji e, nuveikė, už visą jos darbą, santykių su Iraku labui. Šiais metais pirmininkų suiga nusprendė, kad ši delegacija taps nuolatinė delegacija. Tai tiek būtų informacijos ir pasveikinimų. Dabar, manau, galime pereiti prie esminių klausimų. Šis susitikimas mūsų yra labai svarbus. Mes jo metu galime išklausyti pirmininko Barzanių. Jis galės mums e, pristatyti dabartinę kurdų regiono Irake situaciją. Kaip žinia, norėčiau priminti, kad šis regionas yra stabiliausias Irako regionas. Taip pat dar turime institucinės Irako sąrangos klausimą aptarti. Šiandien. Kurdistano situacija labai svarbi, aišku, yra ne tik Irako demokratijai, bet ir, visai, bet ir Europos Sąjungai, ypač e, energetikos prasme. Kaip žinia, ES strategija siekia diversifikuoti energijos tiekimo šaltinius. Ypač reikalingi yra patikimi tiekimo šaltiniai. Kurdistanas yra autonominis regionas ir tai reikėtų įtvirtinti dokumentais. Galbūt galima būtų tai padaryti per Irako valstybės federalinę reformą. Norėtume dabar išgirsti, ką ponas Barzanis ką mano apie visus šiuos institucinės sąrangos klausimus. Kurdistano stabilumas yra labai svarbus kitiems kurdų gyvenamiems regionams, pavyzdžiui, Turkijoje. Norėčiau sužinoti, kągi ponas Barzani apie tai mano. Na, ir dar norėčiau, kad sugrįžtume prie 2010 metų sausio mėnesį numatytų rinkimų klausimų. Tikėkime, kad, tikėkime, kad rinkimai praeis taikiai ir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 ئەمە بە دەرفەت ئەزانم بۆ ئەوەی ڕەوشی عێراق بە گشتی و ڕەوشی کوردستان بە تایبەتی بوتان باز بکەم. Vertė atsiprašo, negalime užtikrinti šiuo metu vertimo. Okay. Šiandieną e, džiaugiuosi lankydamasis pas Jūs, dėkingas Jums esu už pakvietimą, ir galimybę paaiškinti jums apie situaciją Irake ir konkrečiai Kurdistane. Aš manau, kad tai yra gera proga pasižiūrėti, pa, pa, paaiškinti jums, kokia yra situacija mano šalyje ir Kurdistane. Kaip gerbiami nariai turbūt žino, Praeitų metų Liepa vyko parlamento rinkimai, taip pat ir prezidento rinkimai Irako Kurdistane. Daugelis iš stebėtojų, įskaitant stebėtojus iš Europos, ir taip pat tarptautinių vietos nevyriausybinio organizacijų patvirtino, kad rinkimai buvo skaidrus ir laisvi, kad jie vyko demokratijos, laisvės atmosferoje. Mes labai didžiuojamės tuo, kad žmonės mūsų sugebėjo surenkti tokius rinkimus. Rinkimų. Rinkimuose dalyvavo keletas politinių grupių, organizacijų. Mes parlamente turime politinių partijų, labai aktyvę opoziciją, dirbame kartu, kad galėtume plėtoti savo šalį ir daugiau pasiekti savo žmonių labui. Parlamente mūsų yra uh, turkai, uh, asirai, kurdai, uh, kaldėjai, taip pat yra krikščionių, musulmonų ir kitų e, religinių grupių ir grupelių atstovų. Užuot kalbėjęs apie neramę, nelaimių kupiną praeitį, noriu pasakyti, kad mes paprasčiausiai norime pasimokti iš praeities ir eiti tolyn, kad užsitikrintume šviesesnę ateitį. Mes plėtojame institucijas savo regione ir norėčiau paprašyti jūsų pagalbos šiame procese. Mes jame esame naujokai, naujokai esame demokratinėme procese, norime, kad jūs mums padėtumėte, padėtumėte sukurti skaidrę, veiksmingą ir sėkmingą administraciją. Taip pat norėtume sukurti standartinę, standartizuotą švietimo sistemą, kad mūsų vaikai galėtų mokytis ir paskui padėti žmonėms ateityje. Taip pat norime įkurti, sukurti gerą sveikatos apsaugos sistemą. Deja, kartais žmonės miršta pas mus, nes trūksta medikų, netgi kartai sunku patenkinti esminius bazinius poreikius. Šioje srityje šiek tiek pasiekta pažangos, bet ne tiek, kiek norėtume. Aišku, nesakome, kad galime užsitikrinti tokį pat lygį kaip europiečiai, bet mūsų ambicija, siekis yra, kaip galima arčiau priartėti prie jūsų standartų ir jūsų patirtis priemonės technologijos gali mums padėti užsitikrinti patenkinamą standartą. Taip pat prašome jūsų padėti mums e, kurti teisingumo ministerija, nepriklausoma teismų sistema, užtikrinti teisingumą visiems. 30 procentų mūsų par, parlamento narių yra moterys. moteris taip pat turi turėti galimybę apginti savo teisės ir kovoti už jas. Mes turime sukurti joms atmosferą, kad jos galėtų veikti aktyviai ir kad galėtų naudotis teisėmis Kurdistane. Mes prašome jūsų pagalbos padedant mūsų žmonėms sveikatos apsaugos švietimo teisingumo sistemoje atliekant, kuriant deramą administraciją, vyriausybę, tam, kad e, galėtume plėtoti savo šalį. Gerbiamiai nariai, dar vienas dalykas, kuriam reikia skirti daug laiko tiek jums, tiek mums, yra terorizmo klausimas. Irake įvyko tam tikrų poslinkių, tačiau terorizmas neišnaikintas. Irake dėje kartas nuo karto matome, E, teroristinius išpolius ir daug nekaltų žmonių tampa jų aukomis. Mes esame pasirengę ir norime užsitikrinti bendradarbiavimą su Irako federalinė vyriausybė, padėti jai išnaikinti terorizmą. Niekas niekur pasaulyje negali užtikrinti absoliutaus saugumo, bet aš galiu pasidžiaugdamas pasakyti, kad Kurdistane yra neblogai įtvirtintas stabilumas ir saugumas. Mes turime plėtoti regioną, infrastruktūrą ir aš tikiuosi, kad Kurdistanas taps tarsi vartais į likusi Iraką. Mūsų žmonių kultūrinis pagrindas, patirtis yra tokia, kad reikia taikiai gyventi, sugyventi su visais regione. E, visuomenė taip pat e, leidžia mums e, stiprinti saugumo aparatą, remiamus. Dar vienas dalykas - Kurdistano regiono ryšiai su Bagdadu. Bagdadas yra Irako federalinės Respublikos sostinė, tai yra mūsų sostinė. Mums yra bendraunant su, Iraku, su Bagdadu šiek tiek problemų, bet mes turime tam tikrą veiksmų planą, kuriuos siekėme išspręsti problemas, turime naftos ir dujų įstatymą, taip pat 14. E, 40 straipsnis e, taikomas dėl Kirkuko ir kitų ginčytinų teritorijų. Atrodo, kad daugelio žmonių mintyse totalitarinė administracijos ideologija yra išlikusi. E, ir jeigu Irakas grįž prie diktatoriško režimo, tai bus katastrofa net ir visam regionui, ne tik mums. Aš manau, kad Irakas gali suvaidinti svarbų vaidmenį Nabuko projekte, o Kurdistanas bus vienas iš šio projekto lyderių. Mes norėtume, kad Europos bendrovės investuotų Kurdistane. Manome, kad mes galime tapti pagrindu e, ir Irako ateičiai ir būsimai veiklai Irake. Irakas gali turėti didelį potencialą ateityje projektams, investicijoms bet Irake kol kas e, neužtikrinamas saugumas ir galbūt neįmanoma imtis tos veiklos dėl šių priežasčių, bet Kurdistane tą galima daryti. Ir tokiu būdu būtų galima pagrysti e, kelią veiklai visame Irake. Irako parlamentas prieš keletą dienų priemė įstatymą dėl rinkimų. Rinkimai vyks kitų metų sausį. Manau, kad politinis Irako žemėlapis pasikeis bet kol kas labai sunku įsivaizduoti, kokie bus tie pokyčiai. Aš nemanau, kad e, klausimai tarp Kurdistano ir Irako bus visi, problemos visos bus išspręstos rinkimuose, bet vyks rinkimų kampanija. E, Ir aš nemanau, kad mes tuo išspręsime problemas su Bagdadu. Mūsų politika santykiuose tarpusavio buvo tarpusavio pagarba, geri tarpusavio ryšiai, ne intervencinė nekišimosi į vidaus reikalus politiką. Mes e, tikimės galėsia išplėtoti savo e, ryšius ir su Turkija kaip Kurdistano regionas. Turkijos vyriausybė dabar e, pradeda kalbėti apie kurdų klausimo atvėrimą ir tai yra labai teisingas požiūris, mes jį remiame. Dėl politinių, ekonominių ir kitų klausimų mūsų ryšiai su Turkija kasdien plečiasi ir tai, mano nuomonė, turi labai teigiamą poveikį viso regiono saugumui. mes norėtume, kad Europos bendrovės atvyktų, investuotų Kurdistane. Ir norėčiau pakviesti jūs visus aplankyti mus. Jūs patys pamatysite, kokia yra padėtis vietoje. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už galimybę pas Jūs apsilankyti ir norėčiau Jūs pamatyti Kurdistane. Labai ačiū. Bene, grazie Presidente per, eh, per il suo intervento. Ačiū. Ačiū, pane pirmininkė. pateikėte labai plačią išsame nuomonę apie Kurdistaną, taip pat apie Irako bei kaimininių šalių situaciją. Labai susidomėjęs jūsų klausiausi ir mm, dabar matau, kad su Turkijos kurdų regionų dabar yra nauji bendradarbiavimo ryšiai užmėgsti ir mes tikimės, kad tai atneš gerų pokyčių. Dabar norėčiau pradėti diskusijas. Pirmiausia, noriu e, suteikti žodį ponui Stevensonui. E, dėkoju, kad suteikėte man žodį, nes aš toj pat turiu eiti į posėdį delegacijos su Iraku. Norėčiau padėkoti pirmininkui Barzaniui ir pasakyti, kad labai malonu, kad jis atvyko pas mus šiandieną į mūsų komiteto posėdį ir pasisakė. Labai pritariu Jums dėl to, ką sakėte, kad reikia, jog ES institucijos ir Kurdistanas bendradarbiautų plėtojant sveikatos apsaugos švietimo teisingumo sistemas. Man atrodo, visi su tik su tuo, kad e, reikia tikėtis, e, siekti e, artimų ryšių su jumis šiuose srityse. Dėl artėjančių rinkimų rinkimai vyks sausio mėnesį ir jie bus Irakui labai svarbus iš europinės perspektyvos. Nesenas, nesenas išpolis, e, bombos sprogimas, sekmadienį žuvo 150 e, žmonių ir 500 sužeista, tai rodo, kad e, reikia uh, siekti permainų, reikia e, suvokti, kad intervencija smurtinė teroristo į demokratijos kūrimo procesą yra dalykas, kuris turi mums visiems kelti didelį surūpinimą ir mes turime siekti išgyvendinti tai. Man regis, kad Europos parlamentui vienas iš pavojaus signalų yra tai, kad į Irako vidaus reikalus kišasi kai kurios kaimynės. Man regis, niekas iš mūsų nenorėtų, kad Iranas įgautų pernelyg daug įtakos Irako reikaluose. Taip pat aišku, kad kitas pavojaus signalas yra brandolinio ginklo gamyba Irane. Mes visiškai tam priešinamės ir labai tikimės jūsų paramos čia. Praeitą kartą, kai vyko rinkimai, daugiau kaip pusantro milijono Irako pabėgėlių gyvenančių už Irako e, turėjo galimybę balsuoti tik tai trijose e, punktuose artimuosiuose rytuose, o iš vis pasaulyje buvo 14 mm, buvo atidaryta punktų. E, Libijoje, pavyzdžiui, yra 100, 600 tūkstančių Irako pabėgėlių ir aš noriu Jums pasakyti, pirmininkė Barzani, kad už, pabandytumėte užtikrinti uh, balsavimo centrų didesnį skaičių Libijoje, Jemene, Egipte. Uh, gyvena dešimtis tūkstančių, šimtai tūkstančių Irako pabėgėlių. Taigi pabandykite jiems e, duoti balsą rinkimuose. Aš suprantu, kad praeitą savaitę buvo sutarta e, skirti šešias vietas e, Irako bendruomenės atstovams gyvenantiems užsienyje ir aš nežinau, ar tai pakanka. Tai pakankamas skaičius nuo pusantro milijono Irako pabėgėlių. Tai yra žmonės, kurie grįž į Iraką, kai saugumo reikalai pagerės. Ir mes norime, kad uh, veiktų demokratinė pasaulietiška vyriausybė, kuri galvotų apie Irako žmonės, ne kažkokių grupių interesus. Ir aš esu tikras, pirmininkė Barzani, kad jūs esate labai tinkamas asmuo suvaidinti centrinį vaidmenį, užtikrinant e, tokią demokratinę ateitį Irake. Taigi suteikti balsą žmonėms gyvenantiems už Irako ribų yra nepaprastai svarbus dalykas ir aš tikiuosi, kad jūs čia kažką padarysite. Ačiū. la parola a questo punto al collega Kelam. Dabar žodis kolegai Kelam. Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmininkė Barzanė, man labai malonu pasveikinti Jūs atvykusi pas mus. Labai malonu pasidžiaugti, pagirti Jūs už tai, ką Jūs padarėte stabilizuojant Iraką. Taip pat e, gindamas savo tautos interesus, e, Jūs esate vienas iš Vašingtono e, sustarimo architektų, e, sustarimų pasiektų prieš 11 metų. E, klausimas, kuris man rūpi, yra įvairių tautų bendradarbiavimas Prieš metus lankiausi šiaurinėme Irake, įskaitant Kirkuką ir Arbil miestą. mus, mes sustikome su e, keletą, keletų Irako krikščionių delegacijų, įskaitant as, e, sirus, ir išgirdome e, naujienų apie tai, kad krikščionys išvaromi iš savo kaimų yra persekiojami, keletas žmonių netgi buvo nužudyta ir jų ateitis yra neaiški. Jie taip pat sakė, kad norėtų tam tikros autonomijos krikščionėms, kadangi jie yra vieni iš seniausių krikščionių Ir norėjau paklausti jūsų, ką jūs ketinate daryti, kokie yra jūsų planai e, siekiant apsaugoti šių mažumų interesus. Dar vienas dalykas, gal galėtumėte pakalbėti apie e, naftos ir dujų įstatymą. Yra tam tikri skirtumai e, su centrinė vyriausybė. Kokia yra padėtis ir kaip jūs įsivaizduojate galimą problemos išsprendimą? Ačiū. Thank you one again. Okay. Eh, la parola alla collega Gomes. Pone Gomes. Pone Gomes. Ačiū, ponas pirmininkė. Sveikinu atvykusi jūs, e, pirmininkė Parzanė. Norėčiau prisijungti prie kitų, pasveikinti jūs čia atvykusi. Uh, ir pasidžiaugti vaidmeniu, kurį vaidina jūsų regione vyriausybė stabilizuojant Iraką. Aš e, buvau pranešė Irako klausimų, rengiant paskutinį pranešimą ir e, noriu pasakyti, kad Pranešimas sulaukė paramos ir labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote čia pas mus, e, kad mes galime plėtoti e, ryšius tarp Irako, ES ir jūsų regiono. Aš pati turėjau galimybės įsitikinti, kad jūsų regionas yra saugumo tam tikra oazė ne tik tai Irako kontekste, bet ir apskritai. Norėčiau e, pritarti tam, ką pasakė ponas Stevensonas dėl teigiamų e, poslinkių jūsų ryšiuose su Turkija. Ir matau, kad Turkijos bendrovės e, veikia sėkmingai Irake, konkrečiai Kurdistane Irako. Ir e, Norėčiau paklausti to paties, ko klausė ponas Kelamas, dėl naftos ir e, dujų įstatymo. Ne viskas yra dar nutarta ir Jūs minėjote galimybės dalyvauti Nabuko projekte. Jeigu galėtumėte plačiau apie tai pakalbėti, būtų įdomu. Taip pat noriu pakartoti klausimus dėl mažumų Irake, ypač jūsų regione. Jūs minėjote, kad jūsų provincijos parlamente yra 30 procentų moterų. Aš labai nudžiugau tai išgirdusi ir lankantis jūsų parlamente pernai, man labai malonų įspūdį paliko tai, kad viena iš pirmųjų klausimų, kuriuos pateikė man jūsų parlamento atstovai, buvo dėl moterų padėties. Uh, Buvo kalbama apie tai, kad daug moterų nusižudo, kad vyksta taip vadinami garbės žudimai ir vis tik tai e, džiugu yra tai, kad jūsų atstovai iškėlė tokį klausimą, išreiškė savo susirūpinimą šią problemą ir kad siekiama kovoti su šia rykšte. Taip pat noriu pasveikinti jūs Uh, už vaidmenį, kurie jūs uh, suvaidinote susitarime, pagrind, nutiesusėme kelią į nacionalinius rinkimus. Ir labai būtų įdomu išgirsti dėl Kirkuko, kaip jisai atsispindi šiame susitarime. Ačiū. Pirmininkė uh, Parzanį, prašom atsakykite į pirmąjį klausimų raundą. Дуже спасибо, Барастанда, kiam ulami prisijori dženog. Labai ačiū. Pirmiausia, atsakysiu gerbiamam draugui Stevensonui. Mes esame prieš bet kokią intervenciją į regioną ar į Irako vidaus reikalus iš užsienio. Tuo pačiu metu remiame gerus ryšius su savo kaimynais E, ir vadovaujamės tarpusavio pagarbą ir interesais. Deja, kartais Irako problemos susidaro dėl kaimynų intervencijų. Mūsų politika yra labai aiški, mes esame prieš tokią intervenciją. Dėl balsavimo punktų skaičiaus padidinimo. Komisija nusprendė, kad kur yra 20 tūkstančių daugiau irakiečių, bus atidaryta balsavimo apylinkė ir tai turėtų išspręsti problemą. Kiekvienas pilietis turi turėti galimybę dalyvauti rinkimuose. E, į pono Kelamo klausimą. Atsakysiu taip. E, mūsų krikščionių brolių nužudimas ar veiksmai prieš juos yra labai liūdnai, liūdni įvykiai, apmaudus. Aš nemanau, kad e, žudimai buvo pagrįsti priežastimi, kad tai yra krikščioniai. Noriu pateikti pavyzdį. E, Mostule 15 krikščionių nužudė uh, E, musulmonai. Tuo pačiu metu tie patys teroristai e, nužudė beveik 2,5 tūkstančių žmonių. Tuo pačiu metu mes atverėme savo duris visiems krikščionims e, iš kitų maž, Irako regionų maždaug 6 tūkstančiai šeimų jau apsigyveno pas mus, mes jiems suteikėme pastogę ir patenkiname būtiniausius poreikius. Taip pat daug arabų šeimų e, pabėgo iš kitų Irako dalių dėl nesaugumo ir apsigyveno pas mus. Tai yra gydytojai, e, mokslininkai. Jie taip pat e, apsigyveno Irake, Kurdistane. Ir aš tikiuosi, kad tai, tie žmonės žuo ne dėl to, kad jie yra krikščionys, bijau, kad daug žmonių tampa aukomis teroristai, žudo dėl žudimo, tam, kad žmonės negyventų stabilioje ir saugioje aplinkoje bet mes esame pasirengę padėti visiems savo broliams krikščionims, bet kokioms grupėms, jeigu jiems reikia pagalbos iš mūsų administracijų, mes tikimės jiems padėti dėl naftos ir dujų. Reikia kai ką jums paaiškinti. Egzistuoja naftos ir dujų įstatymas ir pajamų įstatymas ir problema yra pirmiausia susijusi su pajamomis Mes e, tikimės ir manome, kad Kurtistano regiono e, biudžetui e, turi būti skirta 70 procentų pajamų. Tačiau kartais Bagdadas panaudoja tas sumas kaip ginklą prieš mus. Mes nesame prieš uh, įstatymo dėl naftos ir dujų prieimimą nesame prieš e, Irako konstituciją ar įstatymus. Konstitucija aiškiai sako, kad nafta ir dujos priklauso visiems Irako žmonėms ir turi vykti bendradarbiavimas, e, turi būti vienodai teisingai paskirstytos pajamos tarp visų. Mes e, nu, eksploatuojame Zahor. Uh, naftos laukus ir e, kasdien šimtas tūkstančių barelių išgaunama naftos ir taip pat siunčiama į Turkiją nafta. Pajamos turi būti laikomas nacionalinėmis ir paskui turi būti paskirsta Kurdistanui. 8 milijardai dolerių buvo gauta pajamų pernai ir mes turime uh, prisidėti prie eksporto 100 tūkstančių barilių per dieną yra eksportuojama. Mes turime sugebėti uh, iš viso eksportuoti milijoną barelių per dieną. Ir pajamos yra visų irakiečių. Problema yra ta, kad mes e, turime galėti, galėjome padėti visiems irakiečiams, mūsų politika buvo teisinga, o Irakas čia e, dirbo neteisingai. Ir jeigu mes dirbsime pagal konstituciją ir įstatymus, tai ir jeigu mes pataisysime viską, tai tada mes sutiksime su pasiūlymais. مدام قمشش أداتوا المسألة ينوتو غوز وكونتراكت يهريمي كردستان Taip pat norėčiau atsakyti į ponios Gomes klausimą dėl naftos ir dujų statymo. Iš tikrųjų, mes visi mm, toliau tęsime politiką, nepriklausomai to, ar šis įstatymas bus primtas ar ne, mes ir toliau e, naudosimės konstitucinę teisę, kuri mums yra steigta. Mes e, manome, kad šis. E, šis turas priklauso visiems Irako žmonėm ir mes nelauksime, kol e, mums bus primesta kažkokia tai diskriminuojanti naftos ir dujų politika, nes tai yra na, neteisinga politika. Irakas turi potencialą ir e, didžiulius e, gamtinių dujų bei naftos rezervus. Kalbama apie galimybę prisijungti prie naftotiekio, dujotekių Turkijoje, kas leistų Kurdistanui vaidinti svarbu vaidmenį Nes, tiesą sakant, visi vamzdynai eina per Kurdistaną. Ir e, e, Kurdistanas pats turi turtingų išteklių, bet e, be abejo ir Irako, pietinio Irako ištekliai galėtų būti nukreipti per Kurdistaną ir tai būtų svarbu e, Europai. Kurdistano mes dalyvauja parlamento veikloje, e, E, naudojasi visomis teisėmis ir na, aš tiesiog norėčiau pakviesti jūs visus apsilankyti ir e, susipažinti su visom religiniam grupėm, visom bendruomenėm. E, galėtumėte be apribojimų susitikti ir jūs tiesą sakant, mums padėtumėte, jeigu rastumėte tam tikrų spragų, nurodytumėte mums jas tam, kad mes galėtumėm ištaisyti šios trūkumus. Uh, Na ir liūdna konstatuoti, bet mes gyvename mm, atimuose rytuose ir juose yra tam tikra kultūrinė tradicija, tam tikra istorija. Ir Kurdistano parlamentas, Kurdistano vyriausybė e, yra daug dėja pastangų ir aš asmeniškai taip pat stengiuosi kartais išgyventi šios neigiamus kultūrinių tradicinių padarinius. Na ir pasiekta nemažai, bet iš tikrųjų dar daug, e, ką reikia nuveikti, esama tam tikrų pažeidimų. Įstatymai, kurie priminėjame, tikėkime, užkirs e, kelią e, moterų priespaudai ir naujasis kabinetas taip pat savo veiklą nukrypšė linkme, tačiau Be abejo, dar daug dalykų yra susijęs su kultūra, su senomis tradicijomis ir prireiks matyti nemažai laiko, kol e, įveiksime šios, e, šias pasiekmes šį palikimą. E, bet mes pasirengę siekti šių tikslų ir kovoti su bet kokiais pažydimais. Labai ačiū. Dabar leisime pasakyti trim sakantiem kalbėtojim. Ir pirmiausia yra Madame Flotter, po to ponas Hatziger ir ponas Belda. Pane Flotor, prašom. Ačiū, pane pirmininkė, ačiū, pane Barzani, kad skirite laiko šiai diskusijai. Norėjau pabrėžti, kad jūsų ryšiai su Turkijos valdžia yra gerinami, puikus netgi. Jūs pageidaujate palaikyti gerus santykius su kaimininėmis valstybėmis, tai yra be abejo pagirtina. Taigi, jūsų kaiminystė su Turkija visada buvo komplikuota. Irako kurdų regione yra nemažai PKK kovotojų, ginkluotų kovotojų. Kaipgi jūs galėtumėte veikti ir remti demokratizacijos procesą, kurį pradėjo Turkija, siekiant e, taikiai išspręsti Turkijos kurdų klausimą. Aš manau, kad jūsų vaidmuo čia galėtų būti labai svarbus, ypač siekiant e, nusiginklavimo ir siekiant ilgalaikio demokratinio ir taikaus sprendimo. Ką jūs manote paremti ir kaip jūs e, galvojate veikti e, šių jūsų regionų svarbių interesų atžvilgių. Hadži Georgijų. Toliau kolega Hadži Georgijų. Θέλω και εγώ, κύριε Μπαρζανή, να σας συγχαρώ για την... Ačiū, ponia Barsanė. Norėčiau taip pat padėkoti už tą atsakomybę, kuris prisėmėte ir už tikslus, kurių siekėte. E, na, iš tikrųjų, mes turime reikalą su žmonėmis, kurie turi daugybę problemų, daugybę sunkumų. Vargu ar kitoje pasaulio dalyje yra jų tiek daug, kiek čia. Ir uh, Na, aš manau, kad e, grįžtant prie kolegės pasakytos minties, bendradarbiavimas su Turkija yra iš tikrųjų įkėtinė prielaida norint e, sustiprinti taiką šiame regione, tačiau tai be abejo neįmanoma, jeigu nebus plėtojami ryšiai su kurdų bendruomenė Turkijoje. Taigi, norėčiau ir paklausti, kaip jūs ketinate E, spręsti šį klausimą, kaip jūs ketinate stiprinti pastangas nukreiptą šią linkmę, tam, kad milijonai žmonių, kurie gyvena Turkijoje, galėtų pasinaudoti savo teisėmis. Žvelgiant iš e, Junkinio parlamentinio komiteto su Turkija e, pozicijų, uh, Mes e, mėginome kelti šį klausimą ir mus patikino, kad na, mėginame spręsti turkų problemas, tačiau e, e, vis dėlto buvom informuoti, kad jie dar neturi daugelio teisių, pavyzdžiui, negali mokyklose naudoti savo kalbą, negali naudotis kitomis bendruomenėms priklausančiams teisėms. Taigi, man įdomu, kas bus daroma, kad šie asmenys vis tik tai galėtų pasinaudoti savo teisėmis. Uh, E, pilnu mastu. Be abejo, reikia konstatuoti, kad, na, turbūt e, daugumai valstybių pasaulyje kyla tam tikrų problemų su kaimynais, bet e, Irako atveju, na, turbūt neturėtumėm dangstyti kai kurių dalykų ir dažyti visko rožinę spalvą. Pavyzdžiui, negalim ignoruoti, kad JAV įvykdė tam tikrą invaziją šią šalį. Be abejo, tikslas buvo nuversti Sadamo Huseino režimą, bet jau dešimt metų ten yra JAF armija ir tai turi tam tikrų pasiekmių. Kas savaitę šiaip ar taip e, ten žuvo šimtai tūkstančių žmonių. E, abie, be abejo, e, žuva ir amerikiečiai ir kai kurių kitų valstybių piliečiai, kurie tarnauja, kurie atlieka karinę tarnybą tenais. Bet e, klausimas būtų jums, jūs esate tarsi tokia pusiau nepriklausoma teritorija, taigi kokie jūsų tikslai toliau, ar jūs ketinate visai atsiskirti, o jeigu ne, tai kodėl ne ir, ir kaip tai atrodytų. Toliau, panas Belder. Ačiū, panė pirmininkė. Pone Barzani, man didelė garbė Jūs matyti čia mūsų komitete. Jau ne pirmą kartą turiu progos su jumis susitikti ir kas kartą tuo džiaugiuosi. Kolega jau kalbėjo apie saugumo priemonės. Jūsų, tiesą sakant, šalyje aš jaučiuosi toks pat saugus kaip ir savo paties šalyje. Tai yra didelis progresas, turint galvoje Irako regiono istoriją. Mes palaikome gerus ryšius ir būtent šių gerų ryšių dėka e, leidžiu savo dabar pateikti Jums keletą klausimų ir galbūt netgi prašymų. Jūs uh, sakėte, kad Kurdistanas dėjo daug pastangų valdydamas pabėgėlių srautus, ypač krikščionių pabėgėlių srautus. Dabar norėčiau pateikti tokį klausimą. E, konkrečiai kyla krikščionių diplomų pripažinimo klausimas. Kaip žinia, šiuo metu e, jūsų regione diplomai yra nepripažįstami ir žmonės juos įgyja negali e, dirbti pagal profesiją. Ar jūs pripažįstate tokios e, problemos egzistavimą, ar taip tikrai yra? Toliau kitas klausimas - religijos laisvė. Yra numatyta galimybė keisti religiją, tačiau atrodo, kad realiai uh, tai yra labai sudėtinga padaryti. Ar jūs nenumatote parlamente įteisinti tokios galimybės keisti religiją ir ar religija ir toliau Kurdistano tapatybės kortelėje bus įrašyta? Kitas dar klausimas. Kaip žinia, yra asirų ir kaldėjų konfesijos, tačiau kaip yragi su protestantais? Ar protestantų bažnyčioms, konfesijoms taip pat numatote laisvę praktikuoti savo religiją? Toliau pabėgėliai ir ypač vaikai, pabėgėliai krikščionis vaikai, jie susiduria su pirmiausia kalbos problemomis. Taip, vaikai gali e, mokytis, jiems yra užtikrinama teisė išvietimą, tačiau e, čia iškyla kalbos problema. Ar nesate numatę papildomų piniginių lėšų skirti šių vaikų integravimui? Jeigu gerai supratau, uh, jums dar reikia papildomų lėšų užtikrinti transportui arabų kilmės vaikams, kad jie galėtų nuvykti į mokyklą. Ar tikrai taip yra, ar galėtumėte tai patvirtinti? Krikščionių mažumų situacija Kurdistane yra sudėtinga ir kiek kartų esu kėlęs šią problemą, kas kartą į tai būdavo pažiūrima labai teigiamai. Tikiuosi, kad ir dabar taip atsitiks. Ačiū iš anksto. Ačiū, dabar žodis ponui Barzaniu. والله مدام فلود زور سباز بو برسيونكت Ačiū už klausimą. Mes esame įstikinę, kad Turkija imsis spręsti dabar jau kurdų problemus ištakas, o ne tiesiog e, mėginti likviduoti rezultatus e, tos konfrontacijos, kurie stovėjo per ilgus metus. Uh, Nežinau, ar e, bus iš karto rasti atsakymai į šias problemas, bet svarbu tai, kad e, kultūra ir mentalitetas, kurie buvo praeitie, e, jau liko praeitį, dabar orientuojamas į naujus dalykus ir mes pritarėme šiam procesam ir be abejo tikimės, kad sprendimas bus rastas. Jeigu realiai manęs spręs problemos ir randate tenkinančius sprendimus, tai tada be abejo nebelieka jokių priežasčių imtis ginklų. Todėl aš manau, kad e, PKK taip pat grįž prie e, taikaus įprastinio gyvenimo, politinių procesų ir panašiai. Šį klausimą mes ir svarstėme, tai yra mes svarstėme, kaip įspręšia problemą, kaip reikėtų, nuo ko reikėtų pradėti, kaip pašalinti e, priežastis, dėl kurių kyla ginkluoti konfliktai, dėl kurių kūrėsi ginkluotos grupuotės. Na ir be abejo dar per anksti yra spręsti, bet mes manome, kad procesai, kurie dabar prasidėjo, yra geri, mes juos sveikiname ir mes e, daug kartų esame sakę, kad jeigu Turkijos vyriausybė ieškos politinių, taikių sprendimų, mes galėsime jai padėti ir ją palaikyti. Mes be abejo suprantame, kad procesui yra ir pasipriešinimo, yra opozicija. E, situacija nėra lengva, bet mes sveikiname Turkijos valstybę, mes manome, kad tai, ką jie padarė, yra tikrai teisingas žingsnis ir raginame juos tęsti. Nes e, na, mes manom, kad visi turkų, visa turkų bendruomenė palaikys uh, šį procesą. Galbūt dabar dar ne visi tuo įtikinti, galbūt nėra visuotinio palaikymo, bet mes manome, kad procesas įsibėgės ateityje tikrai tai bus. Atsakant į pono Irgio klausimą. Aš tikiuosi, kad mano ankstesnis atsakymas gal iš dalies sakė ir jūsų klausimą. Um, bent jau kai dėl Turkijos. Iš tikrųjų, praeitie buvo žvanginama ginklais, buvo grasinama, tačiau dabar retorika pasikeitė, viskas tapo panašiau į dialogą, į savočką susitaikymą. Ir um, mes tikimės, kad tai ves prie pokyčių. Mes, kaip jau sakiau, palaikome šią politiką. Kaip ją galime palaikyti? Mes galime pasikalbėti su Samkurdistano grupėm, kad politinis procesas uh, net jeigu tai, tai yra simbolinis gestas iš pat pradžių, vis tik tai yra geras gestas, tai daug geriau negu karas ir konfliktas ir mes uh, galime kreipti savo brolius kurdus, uh, prašydami ieškoti e, sprendimų, geranoriškai žiūrėti ir be abejo, galtinis, galtinė atsakomybė tenka Turkijos vyriausybei, bet mums svarbu, kad šitas procesas būtų palaikomas, sustiprinamas ir kad jis galų gale atneštų sėkmę. Uh, kai dėl e, režimo nuvertimo 2003 metais. Režimo nuvertimas buvo didžiulė pergalė Irako žmonėms, kadangi vis tik tai buvo atsikratyti diktatūros. E, atsiveria naujos puikios galimybės, tačiau dėja buvo padaryta klaidų jau nuvertus režimą. Sprendimas nuversti patį režimą tikrai nebuvo blogas, jis buvo teisingas. Aš esu įsitikinęs, kad pagrindinės klaidos arba viena iš pirmųjų klaidų e, buvo saugumo tarybos e, e, padaryta klaida, kada išlaisvinančios pajėgos buvo paverstos okupacinėmis pajėgomis ir Irako žmonėms nebuvo leistos formuoti savo vyriausybės sukurta Amerikos administracija privedė prie to, kad subirėjo vietinės institucijos, atsirado savoškas vakumas ir dabar mes turime tai, ką turime Irake. Taigi, e, pirmoji klaida buvo saugumo tarybos rezoliucija numeris 1483. Grįžtame prie kitos temos. E, Krikščionės yra mūsų broliai ir mes jų reikalus nesikišame. Kalb Dauguma iš jų yra katalikai, bet yra taip pat ir ortodoksų tikėjimo žmonių. Kai dėl protestantų jų gal skaičius yra mažesnis. Mes iš tikrųjų nedarome jokio ypatingo skirtumo, ar tai protestantai, ar tai katalikai. Mes paliekame tai jų bendrovėms, jų bažnyčiai. Be abejo, apmaudu, kad kartais jie negali pateikti suvienintos kažkokios tai pozicijos, vieningos pozicijos, net dėl savo tapatybės. Ir jeigu mes esame pasirengę, pavyzdžiui, surenkti jiems nacionalinę e, e, tapatybėje nustatyti, tačiau ir šitoje nesugebėjo, kartais save vadina kaldikų, asirais, kartais asiro kaldikais, kartais dar kitaip ir šitie sirijakai, asirai ar, ar kaldekai, ar kaip juos be pavadinsime, jie e, kartais kalba savom kalbom, e, priklauso skirtingom sektom ir kai jie susirenka, susibūrė, jie netgi negali iš tikrųjų nusistatyti kažkokios tai bendros tapatybės, bet mes stengiamės ir nesikišti, tai yra jų reikalas, e, kai dėl kalbos jokių, patybių, jokių ypatingų sunkumų ar, ar kažkokių tai e, jautrių problemų čia mes neturime, e, mums be abejo reikia kalbėti apie bendrą pagalbą švietimo sistemai, tai yra mes turime pagalvoti, kaip sukurti tokią sistemą, kad mūsų broliai krikščionis galėtų būti patenkinti ta švietimo forma, kurią mes jam galime pasiūlyti. E, na, šiaip taip mes manome, kad turime galimybių suteikti jiems e, tokią švietimo galimybę. E, dėl kalbos iš tikrųjų problemų nėra, jie, jie, jie nėra ribojami naudoti savo kalbą, jie gali pasirinkti ar eiti į arabų mokyklas, ar kurdų mokyklas, ar gal galia organizuoti švietimą savo kalbą. Tiesą sakant, jiems buvo netgi atstatyta nemažai gyvenviečių, kurios buvo sugriautos iki tol. Ir e, Kurdistano vyriausybė iš savo biudžeto atstatė tikrai ne vieną e, krikščionišką gyvenvietę ir norėčiau, kad jūs apsilankytumėte ir pamatytumėte tai savo akimis. Be abejo, e, esama tam tikrų incidentų galbūt, tačiau tokia atveju regioninė Kurdistano vyriausybė yra pasirengusi šias problemas e, spręsti ir ieškoti tinkamų išyčių. Eh, Ačiū. Na, mano pasakančių jūs, aš čia dabar turiu keturias kolegas. Eh, panas Milmor, pana Lunačiak, panas Landsbergis ir panas Kačiak. Taigi, Milmor. Ačiū pirmininkė ir noriu padėkoti prezidentui Barsanį už tai, kad e, išsakė savo pasižymą bendradarbiauti su ES. Na, keltas klausimų. E, atrodo, kad bendrėjai visuotiniai rinkimai Irake vyks sausio 21 dieną ir aš dabar galvoju apie e, parlamente vykstančius procesus e, susirinkimais ir apie kokį kompromisą. Atrodo, kad kompromisas buvo pasiektas. Galbūt jūs galėtumėte paaiškinti e, šitą, šitą kompromiso esmę. Kitas dalykas, jūs kalbėjote vėlgi apie tam tikrus nesutarimus su Bagdadu dėl naftos. Jeigu šiandien nesutarimą nebus įspręsti, tai kas vyks gruodžio mėnesį su naftos tiekimu jeigu mes matome, kad ir taip, e, pažiūrėjau, vasarą buvo tam tikrų tiekimo sutrikimų, ar yra kažkokiu tai planų jūsų regione, Kurdistane, šiuo atžvilgiu? Aš taip pat e, galvoju apie tos nesutarimus su Bagdadu ir, ir kaip tai gali įtakoti jūsų naftos teikimams. Pane Lunačiak, ačiū, pane pirmininkė, pane Barzanė, aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti ir padėkoti, kad atvykote ir kad e, sutikote pašnekėti mūsų auditorijoje, e, kaip ir kiti anksčiau kalbėsiu, aš norėčiau na, pasveikinti jūsų daromą darbą Irako kurdų teritorijoje, nes, kaip jūs sakėte, iš tikrųjų tai yra savotiškas stabilumo lopšys, e, savotiška priebėga, be abejo, problema esama, bet e, na, tą galim pasakyti apie daugelį pasaulio dalių. Kita vertus, tai yra saugi teritorija ir kitiems irakiečiams prisiglausti. Na ir jūs taip pat sakėte, kad jūs daug dėjote pastangų tam stabilumui regionui užtikrinti ir be abejo mes galime tai tik sveikinti. Turiu tris trumpus klausimus. Vienas taip pat susijęs su nafta. Jūs pats paminėjote tą svarbų vaidmenį, kurį vaidina Nabuko, tiksliau, kurį vaidins Nabuko naftotiekis. Uh, E, mes vis žinome, kad Nabuko naftotiekis, ko gero, tikrai nebus e, iki galo mm, veiksmingas, jeigu Irakas neįsijungs į šią sistemą. E, taigi, mm, Tai yra Iranas, jeigu neįsijungs. Ir, ir, ir dėl to man įdomu, kaip jūs vertinate patį Irane, kaip manote, ar ten yra kokių nors šansų sustiprinti demokratinį judėjimą, ar yra tikėtina, kad patys pasikeis. Mano antrasis klausimas yra moterų patys jūsų regione. Be abejo, mane labai pradžiugino tai, kad e, būtent kurdų regione parlamente dalyvauja daug moterų, be abejo, net ne visos ES valstybėse 30 procentų moterų yra parlamente, todėl aš jūs galiu tik tai pasveikinti ir iš tikrųjų iš europiečių pozicijų vertinant mes labai jūs sveikiname su tuo. Jūs taip pat paminėjote, kad įmasi e, priemonių užkirsti kelią prievartai, diskriminacijai, nukreipta prieš moteris e, būtiniam smurtui, bet jūs paminėjote, kad taip pat tai yra kultūrinė problema. Mes vėlgi suvokiame, kad na, daugumoj pasaulio dalių šita kultūrinė problema tebe egzistuoja. Moteris dažnai nevertinamas kaip lygiavertės partneris, namėjos kartais patiria tam tikros prievartos, taip pat visuomenė, kad jas diskrimina. Na, ar jūs uh, norėtumėte, kad ES arba ES moterų organizacijos uh, teiktų kokią nors pagalbą jūsų regionui? E, aš kalbu apie moterų organizacijas, bet be abejo yra daug vyrų, kurie taip pat pritarė tam uh, E, smurto prieš moteris eliminavimui ir moterų platisiam dalyvavimui. Taigi, kokios paramos jūs galėtumėte tikėtis iš ES, ko jūs laukiate iš mūsų? Na ir paskutinis klausimas. E, mano kolegos jau klausinėjo apie krikščionių mažumas ir problemas susijusios su šiams mažomis jūsų regione. Aš noriu asmeniškai padaryti pastabą. Uh, Aš tikrai nenorėčiau, kad jūs ES e, ar Europos kontinentą vertintumėte kaip kažkokią tai krikščionišką mm, karalystę. E, čia irgi glaudžiasi įvairios religijos, ir, ir, yra ir musulmonų, ir krikščionių, ir be abejo mes turime pagoniškų istorinių ištakų. Kita vertus, be abejo, svarbu yra užtikrinti religijos laisvę visiems. Tačiau aš jaučiau pareigą asmeniškai priminti jums apie tai, kad mes nesame vien tik tai krikščioniškas kontinentas. Labai ačiū, toliau panas Landsbergis. Ačiū, pirmininkė. Pane prezidentė Barzanė. Aš sveikinu jūsų pareiškimus e, dėl Kurdistano situacijos, taip pat dėl Turkijos ir sveikinu, kad jūs sutikote. Tačiau noriu paklausyti vieną tokį gana pikančią klausimą. E, mes žinome, kad e, Turkijos e, kurdų problemos yra gerai žinomas, tačiau ar Kurdistane yra atitinkama turkų mažuma? Ir jeigu taip, tai kokie yra turkų kurdų santykiai jūsų šalyje? Ta pati būtų galima pasakyti apie arabiškąją gyventojų dalį Kurdistane. Vėlgi, jie yra savaška maž, mažuma. Taigi, ar su jais kyla kokiu nors etinių problemų ar ne? Ačiū. Ačiū toliau, kolega Kačin. Ačiū, pane pirmininkė. Pone Barzanį labai džiaugiamės, kad lankotės šiame posėdėje, džiaugiamės girdėdami tai, ką jūs sakote. Europos Sąjunga godžiai laukia naujų gerų naujienų iš jūsų šalies. Visą tai, ką jūs sakėte, atkreipia dėmesį į saugumą, stabilizavimo procesą Irake. Jūs, aišku, prie to ženkliai prisidedate. Norėčiau pasveikinti Jūs už Jūsų visas pastangas. Tačiau taip pat norėčiau užduoti klausimą vieną. Jūsų regionas yra turtingas ir mane konkrečiai domina ekonominis bendradarbiavimas su Jūsų regionu. Taip pat norėčiau paklausti, kokių investicijų esate numatę, kad keltumėte ekonomiką vietos? Ar esate numatę investuoti už Irako ribų. Kiek jums yra suteikiama laisvės investuoti už Irako ribų? Mane tai labai domina, nes štai pavyzdžiui, e, Turkijos e, pietričių regionas yra nepakankamai išsivystęs, čia, reikalingi yra, in, čia reikalingos investicijos, uh, galbūt esate numatę investuoti šioje Turkijos dalyje, tai galėtų sumažinti skirtumus tarp šių dviejų kaimininių regionų. Vis kalbame apie Turkijos vystimusi problemą. kaip supratau, yra siekiama pietričių Turkijoje moteriams pasiūlyti geresnį išsilavinimą. Tai be abejo turėtų teigiamų pasiekmių visai šaliai. Ar jūs galbūt esate numatę e, Irako Kurdistane numatyti skirti stipendijas e, tokioms moteriams, kad jos galėtų įgyti universitetinį išsilavinimą. Tai galėtų galbūt prisidėti prie stabilumo regione. Ačiū. Ačiū. Aš taip pat norėčiau užduoti vieną klausimą. Pone pirmininkė, demokratijoje žiniasklaidos laisvė, pluralizmas yra esminiai dalykai. Norėčiau, kad jūs mums daugiau pasakytumėte apie žiniasklaidos situaciją Kurdistane, taip galėtume mes labiau suprasti, geriau suprasti, kas vyksta. Lomi Baris Milanon. Na, pirmiausiai noriu atsakyti gerbiamam Milan. Mes džiaugiamės, kad e, parlamentas gal galia priėmė įstatymą dėl rinkimų. E, mums e, kirkuko klausimas yra labai svarbus ir norėtumėm, kad ši problema būtų išspręsta nes mūsų kaip kurdų santykiai su Bagdado e, režimais visada atsitrenkdavo į kirkluko problemą. Mes norėtumėm, kad šita problema galų galia būtų išspręsta ir ateities kartom ir kad daugiau su šia problema nebesudurtume. Mes turime įstatymą ir konstituciją. 80 procentų irakiečių balsavo šią konstituciją. Mes norėtumėm, kad problema būtų spręsta būtent vadovaujantis konstitucinėmis normomis. Konstitucija reikalauja normalizuoti situaciją ir kalba apie referendumą. Praeitais, praeitie per, per praėjusius metus, e, kada Irake vyravo režimas, matistų režimą, e, E, kurdai tapo na, aukomis savo pačių šalyje. E, netgi žemės nusavybė, turto nusavybė buvo e, susijęta su to, kad kurdai arba turkai turėjo keisti savo tapatybę ir užsiregistruoti kaip arabai tam, kad galėtų prekiauti, įsigyti ar parduoti nekilnojamą turtą. Kovo 19. 2003 metais, kai prasidėjo e, išsivadavimo karas Irake, e, ankstesnis režimas e, prieš pažlugdamas išleido statymą dėl Kirkuko etninės sudėties pakeitimo. Ir Kirkukas tada buvo savačka auka E, buvo daug kalbų, kad e, tik dėl naftos kurtai kovoja dėl kirkuko, tačiau mums e, tai nėra esminis dalykas. Naftos mes turime daug. Mes manome, kad galų gale visa nafta, kur yra Irako teritorijoje, turėtų priklausyti visiems irakiečiams. Uh, Tačiau e, e, buvo bandymų išsukinėti, pavyzdžiui, neprimti statymo, rinkimų statymo dėl įvairiausių pretekstų ir e, Kirkukas buvo vienas iš tokių pretekstų. Taigi buvo kalbama, kad Kirkukoje galbūt reikėtų šimties tvarką na, išskirti kaip atskirą teritoriją, kur nedalyvauja rinkimuose, arba e, kad arabams turėtų būti suteiktas tam tikras privilegijas. Mes, e, kurdai, dažnai buvom kaltinami, kad mes E, specialiai suvarėme didžiulį kiekį kurdų į Kirkuką tam, kad pakeisime demografinę padėtį. Tačiau visą tai yra neteisingi kaltinimai. Aš noriu pasakyti, kad e, kol kas kaip tik apie 40 procentų pabėgėlių iš Kirkukoms nepavyko įtikinti sugrįžti. E, seniau Kirkukė buvo gyven... 600 tūkstančių gyventojų, taigi kaip mes dar galėtumėm iš išorės integruoti kitą tiek žmonių e, tam, kad persvartume demografinę situaciją savo naudai. Iš tikrųjų, visi šie kaltimai yra jokingi. Mes e, galime mesti iššūkį, bet kam, kas kaltina mus, jog mes e, mėginame e, įterpti kažkokias tai asmenis iš šalies. E, mes manome, kad tie, kas nebuvo ir ko gyventi, gal gali galėtų nedalyvauti rinkimuose. E, Tačiau mes e, įtarėme, kad tiesiog esame tam tikrų jėgų, kurios nori na, pakirsti visą šitą procesą e, iš aknų. Mes pasakom už tai, kad rinkimai vyktų visoje Irako teritorijoje. Ir kad e, neįvyktų jokių nelegalių balsavimų, kurie, kurie netelpa į bendrą rinkimo mechanizmą. Ir tam tikrų kvotų nustatymas e, vienom ar kitom grupėm vėlgi e, būtų visiškai neteisingas sprendimas. Daugelis kitų etinių grupė mus palaiko, tačiau kol kas mūsų balsas neišgirstas. E, šis įstatymas buvo pagrįstas 2009 metų registru ir mes manome, kad po rinkimo, jeigu bus tam tikrų nusiskundimų vienam ar kitam rinkimo punkte, tai reikėtų uh, ir nagrinėti, ar ten buvo kokiu nors pažydimu. Bet tai turėtų būti daroma vėlgi visame Irake. Mes manome, kad 114 straipsnis yra geriausias Kirkuko problemos sprendimas iš to, ką kol kas teko matyti. Ačiū. پاشون کرکوک شاری که عراقیه وکو هولیر وکو بغدا وکو سلیمان کرکوkas yra bet koks toks pat miestas Irake kaip ir kiti Irako miestai, kaip Bagdadas pavyzdžiui. Ir e, nei kurdai, nei irakiečiai nesiekia to, kad problemos tęstusi. Mes turime žiūrėti, ką numatė konstitucija ir e, spręsti kirkuko klausimą pagal ją. Dėl naftos aš jau aiškiai pasakiau, kokia yra mūsų pozicija. E, naftotiekis iš Irako E, kuris eina per Turkiją. Ir e, kiek tame projekte dalyvauja Iranas. Kiek matome mes, tai Iranas nėra projekto narys, e, nes jis naftotiekis eina per mūsų regioną ir Turkiją. Egzistuoja problemų tarp Turkijos, Irano, Europa, Iranas, tai yra visai skirtingi dalykai ir atskirai juos reikia žiūrėti. Dėl moterų teisių. Aš e, rekomenduosiu mūsų parlamentarėms pakviesti jūsų uh, delegaciją, ar kad jūs pakviestumėte jas ir parodytumėte, kaip reikia dirbti, kokias e, egzistuoja teisės ir panašiai. Visos institucijos ir atitinkamos e, valdžios tarnybos yra skatinamos imtis priemonių nukreiptų prieš smurtą moterų atžvilgių. Dėl mūsų krikščionių brolių teisė praktikuoti, išpažinti tikėjimą yra įtvirtinta ir aš dar kartą noriu jums rekomenduoti apsilankyti regione. E, musulmonai, krikščionys, e, sunešytai, e, kitos mažesnės musulmonų grupės egzistuoja Irake ir gali praktikuoti, išpažinti savo religiją dėl. Bel O ir, ir, ir e, čia problemų nėra. Dėl pono Landsbergio klausimo, mes neturime problemų su etninėmis grupėmis, ar su arabais, ar turkmenais. Priešingai, teritorijos, e, teritorijose mūsų gyvena įvairios etinės e, grupės netoli, ar vėl gyvena daug arabų, 80 procentų arabų rinkėjų iš tikrųjų balsavo už Kurdistano sąrašą vietos rinkimuose. Daugiau netgi žmonių negu kad už arabų sąrašus. Arabai gyvenantis e, kai kuriuose teritorijose kenčia nuo terorizmo ir vyriausybė neužtikrina saugumo, o mes būtent juos apsaugome, giname E, kai kas sako, kad mes e, bandome supriešinti bendruomenės. Praeitie buvo tokių bandymų, bet mes e, tikrai to nesiekime. Turkmenai, pavyzdžiui, turi savo teisės televizijos kanalą, švietimą, jų atstovų yra vyriausybėje ir parlamente. Laikinosiose tarybose arabai dirba vietos valdžios institucijose ir daug teritorijų laikomos e, ginčytinomis, bet žmonės, kurie atvyksta iš tų teritorijų ginami mūsų įstatymų ir mes neturime jokių problemų su tomis bendruomenėmis ir gyvename taikiai su jomis. Darbo klausimas dėl universitetinio mokymo. Yra skiriamos stipendijos e, kurdų broliams Turkijoje, taip pat Sirijoje, Irane, kitiems asmenims yra daug universiteto studentų, kurie atvyksta mokytis pas mus iš kaiminių šalių. E, daugiau kaip 400 Turkijos bendrovių veikia Kurdistane. Prekybos apimtys su Turkija šiuo metu sudaro maždaug 5 milijonus dolerių per metus. Aišku, tai turi teigiamo poveikio gyvenimo standartui prekybos veiklai tarp Turkijos ir Kurdistano. Pasienio regionams tai irgi yra teigiamas dalykas. E, Turkijos vyriausybė e, vykdo gyvendą taikos procesą ir mes toliau sieksime užtikrinti regione geresnį gyvenimą žmonėms, geresnius gyvenimo standartus. Dėl žiniasklaidos Kurdistane turime laisvą žiniasklaidą. E, parlamentas yra prieimęs įstatymą užtikrinantį teisės e, žiniasklaidai tiek televizijos, radio e, stotims, kanalams, tiek laikraščiams, žurnalams ir čia atrodo nėra problemų. Yra dešimtys televizijos kanalų, šimtai laikraščių, savaitraščių, uh, taip pat informaciniai biuleteniai yra leidžiami ir jokios cenzūros nėra. Dėkoju pirmininkė Jums už labai išsamius atsakymus į mūsų visus klausimus. Dabar norėčiau palinkėti Jums geriausios kloties ir geriausios kloties Jūsų šaliai. Please, we have to continue. Turime tęsti darbą. Norėčiau tų, kurie e, turi kitų klausimų, leisti mums dirbti netrukdomiems. Kitas darbo tvarkės klausimas. Demo, e, yra pranešimo projektas dėl finansavimo priemonės skirtos demokratijai ir žmogaus teisų rėmimui visame pasaulyje. Turime du pranešėjus šiuo klausimu - ponė Kinga Gal ir ponė Barbara Lochbiller. Ir norėčiau pakviesti ponę Kinga Gal e, pradėti diskusiją. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Su kolegė nusprendėme, kad mes abi pasisakysime ir gali būti, kad kai kurios iš mūsų minčių bus pakartotos, bet galbūt dar bus tai geriau, nes geriau suprasime, kas vykstame, apie ką rengiami pranešimai. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad pirmininkų suiga nenumatė iki spalio 22-osios e, dviejų pranešėjų paskirimo. Vienam pranešimui renkti dėl to taip vėlai buvo paskirtos dvi pranešėjos ir mes anksčiau negalėjom jums išdalyti e, projekto savo pranešimo ir neturime vertimo į skirtingas kalbas dėl tos priežasties. E, vertimo šio dokumento. E, Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonė, kas tai yra? Tai yra viena iš ES septynių priemonių išorės veiksmams skirta pilietiniai visuomenė trečiosiuose šalyse paremti e, nevyriausybėmis organizacijoms, kurios dirba demokratijos, dalyvavimo užtikrinimo srityje. Ir skirtingai nuo kitų priemonių, e, nereikia iš ankstinės priimančios šalies vyriausybės e, sutikimo, nereikia iš ankstinio e, šiai priemoniai taikyti ir tai suteikia galimybę ES skatinti nevyriausybinio organizacijų trečiosiuose šalyse veiklą. Tai yra mūsų priemonė, kuri pirmiausia buvo pradėta taikyti gana vėlai. Tikiuosi, kad komisijos atstovai tą patvirtins. E, ši priemonė pradėta dėkti tik tai praeitų metų rudenį. Dabar e, žinome tik vieną dalyką, kad pilietinė visuomenė aktyviai dalyvauja, e, teikdama pasiūlymus komisija Teisėkuros pasiūlyme savo dėl šios priemonės siūlo vieną techninį pasiūlymą dėl mokesčių kitų rinkliavų finansavimo iš priemonės biudžeto. Ir atrodo, kad tai yra svarbus pakeitimas, kuo jį prieimus nevyriausybinės organizacijos pilietinė visuomenė galės pasinaudoti galimybė, galimybėmis numatytomis priemonėje. Mes šį komisijos pasiūlymą dėl to labai sveikiname ir jį remiame. Mūsų pranešime daugiausia kalbama apie tris pakeitimų grupės. Pirmoji grupė, joje yra trys pakeitimai. Ji e, padalyja pasiūlymą dėl keitimo pateikto komisijos, e, kuriuo e, siūloma taisyti tiek e, vystomo bendradarbiavimo priemonę, tiek demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonę. Ir mes prašome padalyti tą pasiūlymą į du atskirus reglamentus. Dėl to mūsų pakeitimai 1, 2 ir 6 kalba apie to pasiūlymo padalyjimą kadangi vystoma bendradarbiavimo priemonė e, yra kito komiteto kompetencija, vystoma komiteto kompetencija, o mes dirbame ties reglamentu, ar norime dirbti ties reglamentu, kuriame kalbama apie Europos demokratijos ir žmogaus teisų stiprinimo priemonę. Dar vienas iškeltas klausimas kuris sukėlė šiek tiek diskusijų, yra toks. Tai horizontalus klausimas ir jisai susijęs su dabartinėmis galimybėmis sustiprinti parlamento priežiūros e, teisės komitologijos procedūroje. Dėl to mes į tą techninį pasiūlymą komisijos įrašėme pakeitimus, kuriuose prašoma nustatyti reguliavimo procedūros su peržiūros teise. Tai sustiprintų parlamento teisės. Mes prašome ir taip pat vystymosi komitetas to paties prašo, kadangi tai sustiprina parlamento vaidmenį. Mes abi pranešėjos manome, kad svarbu yra reikalauti tų dalykų, keičiant e, šią priemonę, priemonę dėl demokratijos ir žmogaus teisų priemonės. Mes taip pat prašome pasikonsultuoti su teisės tarnyba dėl šio dalyko. Ačiū dabar Barbara Lochbiller. Dėkuoju, panas pirmininkė. Finansavimo priemonė demokratijai ir žmogaus teisėms skatinti pasaulyje jau pasirodė esanti gera priemonė skatinant demokratinės struktūras daugelyje pasaulio regionų. Tai yra labai nauja priemonė, dėl to mes pritarėme komisijai, kad dabar per anksti iš esmės vertinti šiais metais, kaip ji veikia. Mes taip pat remiame pas, komisijos pasiūlymą aiškiai e, išteisti darbą dėl ekonominių, socialinių ir kitų teisių ir kad taip pat pasiūlymą e, daugiau dėmesio skirti kovai prieš smurtą e, moterų ir vaikų atžvilgių. E, pasiūlymai dėl pakeitimų yra gana techniniai, komisija siūlo tik tai vieną techninį pakeitimą, kuris yra susijęs su. E, mokesčiais ir kitomis e, rinkliavomis e, ir e, priemonėmis, kurios yra finansuojamos pagal mūsų aptariamąją demokratijos ir žmogaus teisų stiprinimo priemonę. Pasiūlymas sustiprins projektus, nes kartais vyriausybės nenori jų gyventinti ir mes sveikiname šį pasiūlymą, kurį pateikė komisija, nes jau seniai taip reikėjo padaryti. Mes abi pranešėjos siūlome pakeitimus, kurie sustiprintų parlamento priežiūros teisės. Komitologijos sprendimo peržiūra vyko 2006 metais ir tuo metu buvo įvesta priežiūros e, reguliavimo procedūra su priežiūra e, taikytina priemonėms pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą, jeigu tos priemonės yra bendro pobūdžio ir jeigu priemonės skirtos e, pataisyti neesminės reglamentų dalis. Pasiūlymas e, sustiprins parlamento teisės, parlamentas įgis teisę vetuoti tam tikrus pasiūlymus ir pareikalauti komisijos pateikti pakeistus pasiūlymus priemonės pagal e, mūsų aptariamą dokumentą atitinka mūsų siekius. E, egzistuoja tam tikros veiksmų programos ir specialiosios priemonės, kurios numatytos Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonėje. Ir mes ją galėsime sustiprinti. Pataisytas komitologijos sprendimas E, įsigaliojo šeštaisiais metais, bet jis buvo per vėlai priimintas, kad būtų galima atsižvelgti dėrybose, į, į tai dėrybose dėl finansinių priemonių. Ir, e, nes reikėjo skubėti ir mes neturėjome laiko į tai atsižvelgti. O dabar, tarpinė peržiūrė, mes e, galime įvesti komitologijos procedūrą į Europos demokratijos ir žmogaus teisų stiprinimo priemonę. E, pranešimas mūsų vargu ar bus priimtas e, iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, taigi reikės paskui jį dar pataisyti. Bet mes norėtume, kad komitetas balsuotų dėl šio pasiūlymo iki gruodžio pirmos, tam, kad turėtume e, parlamente pasirengę darybų poziciją, kaip kad numatyta bendrų sprendimo prieimimų procedūros Elksenos kodekse. Ačiū. Ardo pasus. His, uh... Dabar paprašysiu, kad uh, Ricardo Pasos iš teisinės tarnybos uh, paaiškintų mums, uh, kokia yra teisės tarnybos nuomonė. I, I the... Ačiū pirmininkė. Aš uh, pritarčiau tam, ką tik pasakė pranešėja, Galan ir Lockbuilder. Um, manau, kad yra iš tikrųjų priežasčių ir rimtų argumentų šiuo atveju E, taikyti reguliam procedūrą su tikrinimu, nes e, rengiamas yra pagrindinis aktas ir kalbama apie neesminius elementus, šiuo atveju strategijos dokumento atžvilgių tai yra tikrai taip. Na ir manau, kad e, jau kalbame apie tekstų hierarchiją, Pats instrumentas yra pirmas bendras sprendimo procesu, o strateginiai dokumentai komisijos e, sprendimais. Taigi aš daryčiau apibendrinimą, kad aš tikrai visokio papritariu pranešėjai nuomonį ir manau, kad labai naudinga, jog dabar turime bendrą strategiją. E, jog daugumai išorinių priemonių instrumentų būtų taikoma reguliavimo procedūra. Pavyzdžiui, žmogus teisų, vystimo ir bendradarbiavimo instrumentai, naujas instrumentas e, dėl stabilumo, kuris vis dar svarstomas. Manau, kad bet kuriu atveju būtų gerai taikyti tą pačią metodiką, tą, tą patį požiūrį ir taip pat sutarčiau su praneš, pritarčiau pranešėjams, jog e, e reikia taikyti E, Lisabonos e, statymė numatytus procesus, e, net prieš įsigaliojant Lisabono sudarčiai, nes po to ją įsigaliojus parlamentas faktiškai automatiškai įgis daugiau svorio. Kągi ačiū. Jeigu daugiau pasakymų nėra, tai aš paprašysiu pana Milerį dabar pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Na visų pirma, Noriu padėkoti pranešėjams, panom galite poniai Lokmiller, už pateiktą pasiūlymą, už techninį pakeitimą, kur kalbam apie mokesčius rinkliavas. E, tai iš tikrųjų labai aktualu šiai dienai. Ir tai reiškia, kad mes e, dabar jau gana sklandžiai galėsime judėti link e, projekto prieimimo, tam, kad jau nuo kitų metų jisai tikrai duotų praktinės naudos. E, Tačiau, pirmininkai, turiu pasakyti taip pat, kad mes išnagrinėjome pranešimo projektą ir mes žinome mm, e, tas pasiūlymus dėl, dėl komitologijos procedūros, apie kurios kalbėjo pranešiai. E, na ir Aš iškart galiu pasakyti, kad e, mūsų pozicija matyti komisijai sukels labai rimtų problemų, nes 99 metų sustarimas, kuris atnaujino komitologijos sistemą, kurio vėliau buvo susitarta pakartotinai 2006 metais, kada svarstame e, finansinės priemonės 2007-2013 e, metų laikotarpį. Visos institucijos susitarė, kad programų įgyvendinimas e, susijęs su rimtom biudžetiniam pasiekmėm. Šitokiam atvejam bus taikomas valdymo komiteto procedūros. Ar mes Galime tik tai prisiminti, kad e, ir ankstesnė parlamento kadencija išreiškė panašių nuogastavimų kaip šiandienį, e, kai komisija prašė galiojimų priimti strateginius dokumentus ir daugiametės e, programas. Na ir kada buvo svarstoma e, tokia galimybė, parlamentas tiesą sakant pasisakė už tai, kad būtų sakoma bendro sprendimo procedūra, bet galų gale institucijos e, vis tik tai susitarė, kad komitologinė sistema ir būtų taikoma įprastiniai valdymo komiteto procedūrai. Bet kaip dalis bendro sutarimo paketo dėl instrumentų buvo starta taip pat tik strategijos dokumentai e, ateityje bus e, perduodami parlamentui, taip sakant, tokiam demokratiniam tikrinimui, demokratiniai skrūtinė. Tai yra mes e, labai rimtai vertiname visų požiūrį į į strateginius dokumentus ir be abejo, kai parlamentas priima rezoliucijas dėl strateginių dokumentų ar kitų programavimo dokumentų, mes labai rimtai žiūrim tokius dokumentus. <clears throat> Tai yra vienas iš mūsų vidurio laikotarpio peržiūros e, proceso elementų ir e, demokratinio tikrinimo procesą mes siūlytume dabar uh, peržiūrėti ir paversti na savočku išsivyščių valstybių e, instrumentų, tikrinimo instrumentų, kuris na, pasiteisino iki šiol ir, kaip jau sakiau, komisija visą laiką labai rimtai e, žiūrėjo parlamento e, E, komentarus į parlamento pastabas tokio tikrinimo procese ir vėliau mes teikdavome teisinės iniciatyvas. Taigi aš be abejo pasižymėjau, ką pasakė parlamento teisės tarnybos atstovai, mes taip pat konsultuosime su savo teisininkais, bet aš bijau, kad dabartinis dabartinė pasirinkta kryptis iš tikrųjų gali sukelti labai rimtų problemų, kas ves prie to, kad instrumentai bus priimti, patvirtinti e, pavėluotai, ir tai bus blogai vėlgi visiems, kadangi kuo vėliau bus patvirtinti šie instrumentai, tuo, vėl, tuo sunkiau bus e, darmai įsisavinti kitų metų biudžetą. Taigi mums reikia šių instrumentų kaip galima anksčiau. Ir aš būkštų, kad parlamentas vėl atverdamas šitą diskusiją dėl um, demokratinio tikrinimo, dėl bendrasmenių primimo, um, e, įvels mus į ilgas diskusijas ir viskas pavėluos. Taigi aš, kaip sakiau, priemiau e, domen parlamento teisininkų pasisakymus, bet mūsų pirminė e, nuomonė yra ta, kad visi tai strateginiai dokumentai nėra bendro taikymo dokumentai, jie nekeičia reglamentų ar kažkokiu tai taisyklių. Ir e, mes manome, kad tai yra tiesiog vadybos instrumentai, kuriuose kalbam apie kitų teisinių instrumentų įgyvenimą. Dėl to mes manome, kad pakaktų e, valdymo komiteto procedūros. Mes taip pat manome, kad likusiam laikotarpiu iki 2013 metų demokratinio tikinimo procesas, dėl kurio esam sutarę su parlamentu, suteikia parlamentui visokiojopas galimybės e, peržiūrėti strateginius dokumentus ir jeigu jūs kažko tai ne, nenorite, kažkas jums nepatinka, jūs galite daryti įtaką ir pakeisti juos. Uh, Taigi, pirmininkė, aš manau, kad e, jei mes atversime vėl šią diskusiją, atgaivinsime šią diskusiją, kurią mes manėme esant baigta iki bent jau finansinio laikotarpio pabaigos, tai iš tikrųjų instrumentų patvirtinimas vėluos ir tai, bijau, turės neigiamų pasiekmių, savinant kitų metų biudžetą, jeigu mums, pažiūrėjau, teks laukti, kol bus susitarta šiais politiniais, svarbiais politiniais klausimais. Tokia būtų komisijos pozicija, pirmininkė. Ačiū. Ačiū, kad išdėstė komisijos požiūrį. Dabar norėčiau paprašyti pasakyti ponę Gomeš. Pane pirmininkė, norėčiau pasveikinti jūsų bendraprančiais. Aš sutinku su jų pozicija, jo lab, e, turint omeny, kad ir parlamento teisininkai pasakė panašiai, ir mano E, patirtis dalyvaujant mm, tose demokratinės peržiūros procesuose. E, bendradarbiavimo, vysimo bendradarbiavimo procese, pavyzdžiui. E, rodo, kad, na, iš tikrųjų, parlamentas turbūt pasirengęs prisimti tam tikrą atsakomybę ir prisimti dalį darbo krūvių kuris susijęs su to demokratinio tikinimo procesu. Aš manau, parlamentas, tiesąkant, yra e, pasirengęs tai daryti, tą byloja ir mūsų bendra pranešėjų tas darbas. Aš manau, kad mums reikia daug daugiau e, rimtų argumentų iš komisijos pusės, kad mus įtikintų pasirinkti kažkokį tai kitą kursą, negu kad tai, ką siūlo dabar bendra panašiai. Manau, kad tai, ką aš girdom iš komisijos dabar, yra nepakankama. Tai daugiau procedūriniai klausimai, procedūrinė apžvalga. E, kalba sukasi apie proceso trukmę. Jeigu komisija turi rimtų nuogastavimo ar prieštaravimo, tai jie turėtų būti pagristi daug geriau. Taigi iš tų elementų, kuriuos aš turiu dabar prieš akis, aš kol kas nematau jokių priežasčių nepalaikyti mūsų bendrapranšė. Labai ačiū. Norėčiau pakviesti du pranešėjus, kad jie padarytų apibendrinimą. Mes pirmiausia išklausime ponios e, gal, po to ponios Lachner. Ačiū pirmininkė. Na, aš atidžiai išklausiau teisės tarnybą, po to komisijos atstovo žodžius. Ir aš vis dėlto manau, ir čia noriu padėkoti poniai Gomes už mūsų palaikymą, kad Ši procedūra, kurios mes prašome, APS procedūra, sustiprintų parlamento galės. Čia parlamentas tikrai galėtų tada jau tarti savo žodį dėl to, ką komisija teikia kaip pas, peržiūrėtus pasiūlymus. Be abejo, teisybė, kad iki šiol galiojusi tvarka iš tikrųjų iki šiol nekelia rimtų problemų, bet e, mes nežinome, kaip reikalai klostysis ateityje. Tam tikrų problemų gali iškilti, nagrinėjant didžiai problemas, pavyzdžiui. Ir e, mes norėtumėm kažkokio tai universalaus metodo, kuris tiktų visiems instrumentam. Kai dėl e, parlamentinių procedūrų stiprinimo Komisijos argumentas, kad um, tai užvilkintų procesą. Ir sukeltų problemą ateitie. Aš asmeniškai sutinku, kad nevyriausybinėm organizacijom pilietiniai visuomenė, kuri turėtų pasinaudoti šiuo instrumentu, yra labai svarbu tai, ką dabar pasiūlė komisija, bet klausimas yra, kodėl tik dabar komisija pateikė savo pasiūlymus, kai aš, e, kiek žinau, problema buvo keliama jau praeitų metų pradžioje. Taigi tas uh, vilkinimas bus jau ne parlamento klaida ar problema, o kita vertus, uh, kad ir uh, užvilkinant procesą, vis tik tai kalba sukasi apie labai daugelį svarbių dalykų, labai svarbių sprendimų. Todėl mes e, laikome savo pozicijos ir norime, kad vienodos nuostos būtų taikomas visiems instrumentams. Labai ačiū, ponia Lokmiller. Labai ačiū, pirmininkė. Kai aptarnėme pakeitimus, tai mes taip pat e, svarstėme, kaip komisija gali sureaguoti. Mes numatėme, kad bus problemų, tačiau Kita vertus, e, komisijos argumentų neiškirdau jokių problemų, kurios būtų neįsprendžiamas. Taigi aš galiu tik tai pakartoti kolegijos žodžius, kad mes iš parlamento pozicijų esam pasirengę palaikyti komisiją, padėti jai visur, kur tik tai galime. Ir teikdami šios pakeitimus mes labai rimtai siūlėme taip pat, kad e, instrumento taikymas nebūtų atidėliojamas. Na, nes, pavyzdžiui, esame tam tikrų nuostų dėl atleidimo nuo mokesčių ir galiu tikrai pabrėžti, kad mes pasakome už uh, e, pateikus pakeitimus, o komisija turėtų kaip galima greičiau rasti visiems tinkamą sprendimą. Na kągi, ačiū, manau, kad tuo galime baigti šią diskusiją. E, pakeitimams galtinis terminas bus lapkričio 23 vidurdienis. Atsiprašau, lapkričio 13 e, diena vidurdienis. Taigi netiek jau daug laiko liko. O dabar norėčiau perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra mm, pasiūlymas. E, dėl bendradarbiavimo priemonės su įsivyščiusiams valstybėmis ir aš sveiksiu žodį poniai Barbarai Pla. Ačiū, ponas pirmininkė. Priemonė bendradarbiavimui su pramoninėmis valstybėmis bus svarbi ateityje taikant visas bendradarbiavimo priemonės, kurios nėra vystomoji pagalba besivystančiams šalims. Per praeitą kadenciją šis komitetas yra pateikęs pasiūlymą sukurti tokią naują priemonę, kad užpildytų teisinę spragą. Spraga atsirado dėl to, kad vystomojo bendradarbiavimo priemonė e, leidžia teikti tik oficialią vystomąją pagalbą ir sakoma, kad tai turi būti atliekama atitinkamų šalių labui. Bet yra kiti dalykai, kaip, finansų, kaip studentų mainai, kurių nebuvo galima pagal tą priemonę finansuoti. Ir buvo pasiūlyta e, mažą inde, priemonę išsivysučiams šalims padaryti e, priemonę, kuri leistų finansuoti neoficialią vystomąją pagalbą. E, komitetas yra pateikęs pasiūlymą e, reformuotam reglamentui atitinkamam. Užsienio reikalų komitetas e, yra pagrindinis komitetas, tačiau istoriškai ši priemonė priklausė Tarptautinės priekybos komitetui. Europos parlamento administracija nusprendė tą patį komitetą ir toliau padaryti vadovaujančių komitetų, nežiūrint pas, pakeito pasiūlymo. E, šis komitetas yra asocijuotas komitetas, tai reiškia, kad teoriškai mūsų kompetencija e, bus privaloma intai. Mano kaip pranešėjos e, pirmas žingsnis buvo ginčyti INTA, Tarptautinės prekybos komiteto, e, kaip pagrindinio komiteto vaidmenį. E, kalbėjome mes dėl to su Tarptautinės prekybos komiteto pirmininku ir raštiškai, paskui pasižadėjome, kad abu komitetai bendradarbiaus glaudžiai ir kad mūsų komitetas dalyvaus demokratinėje priežiūroje po šios priemonės patvirtinimo e, gruodį, jeigu, kai įsigalios Lisabonos startis, teisinis pagrindas visiškai pasikeis. 181 straipsnis pasikeičia nuo konsultacijų į bendrą sprendimą, bendro sprendimo procedūrą. Taip pat kitas dalykas, e, bendradarbiavimas pagal 181 straipsnį B dalį bendradarbiavimas su išsivyšiusiomis šalimis taip pat pasikeis. Kitas dalykas - atsiras dvigubas pagrindas tam tikroms priemonėms pagal 179 straipsnį bendradarbiavimas su išsivyščiusiomis šalimis. Tačiau šis straipsnis taip pat ir pakeis savo apimtį įsigaliojus e, Lisabonos sutarčiai. E, 179 straipsnis ir 181 straipsnis A e, kalbės apie bendradarbiavimą su išsivyščiusiomis šalimis, o 177 straipsnis yra e, dėl bendradarbiavimo siekiant sumažinti skurdą. E, Taip pat e, kalbama apie besivy... tekste nebeliks nuorodų į e, besivystančių, pagalbą besivystančioms šalims, siekiant padėti joms integruotis į pasaulio bendruomonę. Pagal trečią antraštinę dalį yra numatyta salgų, pagal kurias bus grindžiamas bendradarbiavimas su e, besivystančiomis šalimis, įskaitant skurdo mažinimą juose arba taip pat e, bendradarbiavimas su išsivyšiusiomis šalimis. Mes matome, kad Lisabonos sutartyje atsirado teisinė spraga ir kad pagal ją nenumatytas pagrindas išorės santykiams palaikyti. Pagal įprastinę praktiką aš įsivaizduoju, komisija turėtų atsiimti šį pasiūlymą dėl reglamento ir pateikti naują dokumentą, kuriame būtų nurodytas naujas teisinis pagrindas. Dėl tokios pozicijos aš susidariau su INTA komiteto pagrindiniu pranešėju ponu Šulc. Aš e, suprantu, galbūt teisinė tarnyba pateiks mums daugiau informacijos, bet aš suprantu, kad mums tikriausiai reikės pasitelkti e, straipsnius, e, kuriuose kalbama apie ES politiką, pavyzdžiui, išorės dimensiją ar vidaus politiką, kaip kad švietimas, moksliniai tyrimai ir aplinkosauga. Aš asmeniškai manau, kad galėtume, tam, kad galėtume gerai parengti naują priemonę, galvodami apie ilgalaikę perspektyvą ir turime galvoti, ko dabar trūksta e, išorės veiksmų srityje. Po to, kai bus įspręstas teisinio pagrindo klausimas, reikia galvoti apie kitus dalykus, pavyzdžiui, finansų sistemą. Su pranešėjų sutarėme, kad e, lėšos turi būti skirtos iš ribų pagal antrą, antrą, antrą kategoriją ir neturėtų būti įmamos lėšos iš vystomojo bendradarbiavimo priemonės. Tačiau lėšų gali nepakakti ir principinis dalykas yra neperkelti lėšų iš vystomosios pagalbos e, biudžetą, iš biudžeto. Mes siūlome pakeisti e, darbinę antrąją, antraštinę dalį, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, pagal priemonės, kurioms netaikomas vystomojo bendradarbiavimo reglamentas. Senoji priemonė vargu ar gali būti pritaikyta naujoms reikmėms. Dėl to komisija rengia naują pasiūlymą, bet tą padarė gana skubotai. Ir dabar matome, kad e, nedaug pagalvota, kaip priderinti mastą ir praplėsti kontekstą. Kol kas dar reikia labai daug ką suderinti kad būtų galima išplėtoti apriepti naujosios priemonės. Aš e, dirbsiu toliau ties turiniu šio pasiūlymo su Intos pranešėjų ir taip pat su komisijos atstovais. Labai ačiū. Dabar paprašysiu, kad Rigardo Pasos mums e, pateiktų teisininkų išvadas. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Aš manau, kad kolegė labai mano darbą palengvino. Jei pati yra turbūt teisininkė, bet aš nežinau, ar tikrai taip yra, bet ji visiškai aiškiai išdėstė teisinės problemas. Yra iš tikrųjų teisinių klausimų, aš nieko naujo nebepridursiu prie to, ką ji pasakė, galiu tik tai išsakyti savo nuomonę. Pradžio reikia pasakyti, kad dabar viskas ganėtinai sudėtinga, dar nekalbant apie Lisabonos sutartį. E, kalbu apie 181 straipsnio panaudojimą, kaip kad siūlo komisija besivystančiams šalims, kadangi Teisingumo teismas neseniai yra pasakęs, e, kai parlamentas apskundė tarybą, buvo pasakyta, kad 181 A straipsnis neskirtas besivystančiams šalims. E, bet pateikus e, parlamento prašymą, komisija yra pateikusi atitinkamą pasiūlymą. Jeigu įsigalios Lisabono sutartis gruodžio pirmąją dieną, tai e, padėtis dėl šio pasiūlymo pasikeis. Mes esame įsitikinę, kad teisinė procedūra ir teisinis pagrindas būtent pasikeis pasikeis, nes 181 e, straipsnė dabar kalbama apie konsultavimąsi su parlamentu, paskui jau bus bendro sprendimo e, procedūra ir komisija turės tada atsiųsti sąrašą teisės aktų tiek tarybai, tiek parlamentui, e, dėl kurių pasikeis į prieimimo procedūrą. Dabar teisinis pagrindas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiandien aš jums negaliu pasakyti, koks jis turi būti, nes teisinis pagrindas yra susijęs su turiniu ir pasiūlymo tikslu. Mums reikia pirmiausia pamatyti pasiūlymą tam, kad žinotume, ar komisija teisingai nustatė teisinį pagrindą. Vienas dalykas yra aiškus. Negalime 200 tai 12 straipsnio pasitelkti. Pone Lochbiller ką tik tai išaiškino, kad, tiksliau 202 straipsnio, kadangi ten nėra įrašyta besivystančių šalių. Mes dabar tik tai teoriškai apie tai galime kalbėti, vis tik tai nes nežinome, kokį konkretų pasiūlymą pateiks komisija. Yra dvi išeitys. Pirmiausia, tęsti komisijos darbo metu metodą, tai yra e, pakeisti dabartinį pasiūlymą ir taikyti dvigubą pagrindą. Tai yra taikyti 209 ir 212 straipsnius. Jeigu naudosime 209 straipsnį, tai reikės labai plačiai interpretuoti e, nuostatas, kadangi Lisabono sutartyje šis straipsnis sako, kad e, vystomo bendradarbiavimo tikslas yra skurdo išnaikinimas. Jeigu nuostatose pasakyta, kad tai yra didžiausias tikslas, tai galima interpretuoti, kad yra ir kitų tikslų ir tuo galima pasinaudoti. Taigi, pirmoji galimybė būtų 212 e, ir 209 straipsnius panaudoti kaip teisinį pagrindą kartu. Dar viena galimybė buvo paminėta, tai yra sektorinis teisinis pagrindas. Tai yra, reikia pasakyti, kad mes nesivadovausime komisijos e, ketinimais pakeisti dabartinį ICI reglamentą, bet pritaikyti reikėtų keletą sektorinių pagrindų. Vieną dėl sporto 165, 167, dėl kultūros 181 ar 186, dėl technologijų plėtros. Ir e, tai būtų pagrindas dėl veiklos atskiruose sektoriuose Net Bet pirmininkė, aš noriu, kad jūs e, man leistumėte būti atviram ir galiu pasakyti, kad dabartiniu etapu aš kalbu tik teoriškai, nes mes nežinome, kas bus išdėstyta pačiame pasiūlyme. Dabar ponas Galeris. Ja, äh, Ačiū. Mes taip sutinkame mes, kad čia yra spraga, tam pritarėme, esame priversti pripažinti, kad viena vertus Lisabonos sutartis stiprina uh, išorės sritį, o kita vertus 212 straipsnių srityje atsiranda spragų. Uh, Taigi viena vertus yra praplečiama užsienio reikalų sritis, išorės reikalų sritis, o kita vertus 212 straipsnių srityje situacija yra pribojama. Taigi, koks dabar kyla klausimas, kaip reikėtų užpildyti šią spragą. Aš asmeniškai manau, kad geriau būtų pasitelkti 208 ir 209 straipsnius Taip, čia kalbama apie sektorinę politiką. Taip būtų sudarytas ryšys su užsienio politika, tačiau net ir čia nebūtų apimtos visos sritis. Pavyzdžiui, teisingumo sritis nebūtų apimtis, pabėgėlių sritis nebūtų apimtis, žemės ūkis, žuvininkystė, energija, e, turizmas vėlgi čia neatsirastų užsienio politikos srityje. Būtent todėl sektorinis požiūris man kelia abejonių, nes pagal sektorinį požiūrį yra apimami tik kai kurie, ne visi sektoriai. Manau, kad galima būtų vykdyti gana plačią užsienio politiką trečiųjų šalių atžvilgių Būtent todėl reikėtų derinti 208 ir 209 straipsnis. Ponas Šulcai. Atsiprašau, ponas Šulcas taip pat yra Inte pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte man galimybę pasisakyti dabar. Mūsų komitete dar dėl šio pranešimo galutinio sprendimo nepriemėme, nes darbo tvarkė yra pakeitimų numatyta. Prie to dar sugrįšime. Manome, kad reikėtų pratesti bendradarbiavimą su besivystančiomis šalimis norime surasti, kaip galima būtų tai padaryti remiantis dabartiniu teisiniu pagrindu, kaipgi galima būtų toliau dirbti, toliau dėti pastangas remiantis bendro sprendimo procedūrą. Taip, aš suprantu, kad Lisabono sutartis čia mus atveda prie naujos teisinės situacijos. Pone Lochbilio taip pat tai pripažįsta. Taigi, lauksime komisijos pasiūlymo šioje srityje. Pone Lochbiller taip pat sakė, kad kol kas bent jau dar nėra tarybos pozicijos šio klausimu ir tai kelia šiek tiek nepatogumų. Manau, kad tarybai reikėtų prašymą pateikti, kreipimasi. Taryba galbūt galėtų pasikonsultuoti su komisija, na, o parlamentas turėtų pasinaudoti dabar turimą galimybę ir jau dabar reikėtų pagalvoti apie kitą galimybę, apie kitą sprendimą. Dažniausiai frakcijų ir komisijos sutampa prioritetai. Taigi, komisijos pasiūlymas galėtų atsižvelgti į parlamento pasiūlymą ir po to siekti bendro sprendimo su taryba. Aš labai džiaugiuosi tuo, ką sakė, dėl to, ką sakė ponia Lochbiller, taip pat džiaugiuosi, kad būtent su ponia Lochbiller kartu dirbsime šiuo klausimu. Manau, kad ateityje dar reikės nemažai čia nuveikti. Pirmininkas, toliau ponas Panzeri. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Aš norėčiau sureaguoti į Loch Blair, ponios Loch Blair pasisakymą. Pritariu dėl esminių kompetencijų. Taip, išorės ryšių instrumentas gali būti išorės politikos dalis, todėl naudinga būtų, jeigu savo esminę nuomonę šio klausimu pateiktų užsienio reikalų komitetas. Mes turime instrumentą, kuris daug kritikuojamas, nes nėra išsamus. Sutinku su tuo, kad reikia pateikti dokumentą, kuris turėtų tvirtesnį teisinį pagrindą. Taigi, dabar norėčiau paprašyti komisijos pasisakyti šiuo klausimu, nes manau, jog tai yra labai svarbu. Pone Milleri, komisija, prašom. Ačiū pirminkė. Na, galbūt galėsiu pasakyti, kad man tikrai nesiseka šitą vidurio laikotarpį peržiūroje, nes iš pradžių buvo komitologinių problemų, dabar štai vėl dėl... Na, galiu tik tai tiek pasakyti, kad komisija kol kas neturi galtinės pozicijos, be abejo mes suvokiame problemą, mes viduje e, dabar rengėme savo poziciją ir turbūt e, mūsų skirtingų institucijų teisininkai tarpusavėje neformaliai pasikalbės. Uh, Aš pasižymėjau, ką ponas Pasas pasakė, pasižymėjau tai sudomėjęs. Ir aš e, suprantu, kad, kad ir koks e, galimas būtų sprendimas, kad ir kokios alternatyvos e, būtų svarstamas, tai vis tiek parlamentas e, siekia bendro sprendimo priimimo proceso. Kaip tas sprendimas iš tikrųjų būtų įgyvendintas, Na, teisybė, kad vienas iš variantų yra komisijai pakeisti savo pateiktą pasiūlymą, mes pasvarstysime apie tai komisijoje, bet panašalis taip pat minėjo, kaip svarbu būtų pasitarti su taryba, nes jeigu kalbame apie bendrą sprendimų priimimą procedūrą, tai parlamentas ir taryba yra e, abi teisėkuros institucijos ir labai svarbu, kad jūs tarpusavėje sutartų ir be abejo komisija pasistengs savo pusės padaryti viską, kas įmanoma, kad tas sutarimas būtų lengvesnis. Na dabar gal galėčiau grįžti prie ponios Lokbil kai kurių žodžių. Be abejo, pranešėjas dar nepateikė. Doku... Pranešėja dar nepateikė dokumentą, bet mane turbūt neramino tai, kad jinai nori kalbėti apie mūsų pasiūlymo turinį ir mastą. Aš labai norėčiau su jie pasikalbėti. Aš tik galiu patikti komitetą, kad savo pasiūlymą mes iš tikrųjų išdėstėme viską, ko reikia mums, kad galėtumėm e, pasiekti savo tikslų. Mes visi daug maž sutarėme, kokia yra problema, kokius finansuotumėm projektus pagal šį <clears throat> instrumentą. Ir mes traukime savo pasiūlymą pakankamai formuluočių, e, kurios leistų mums visą tai įgyvendinti. E, Bet be abejo, mes esame pasirengę toliau tęs dialogą su parlamentu ir pasižiūrėti, kokio sutarimo galėsime pasiekti. Kągi, ačiū pabaigai, suteiksiu žodį vėl pranešėjai, ponė Lokpiller. Ačiū ir, na, man apmaudu, kad dabar neturiu dokumento raštų, bet iš tikrųjų, turint omeny visas diskusijas ir skirtingas teisinės nuomonės, parengti tokį dokumentą. Aš pasitengsiu, kaip galima greičiau jums jį pateikti. Taip pat aš priėmiau domen jog mes turėtume pasikalbėti, pasitarti su taryba ir e, taip pat, e, ponia gal sakė, e, kad reikėtų įsigilinti į skirtingas teisinės nuomonės, kurias turime. Taigi dabar manau, kad negalėčiau iš naujo pradėti šito diskusijų. Aš tiesiog tikiuosi artimai bendradarbiauti su visais asmenimis, su visom institucijom, kurios dalyvauja šiame procese ir galų gale tikiuosi pateikti jums dokumentą raštu kur ir, ir taip pat tikiuosi, kad iki to laiko tarp komisija iš savo pusės irgi pristatys aiškiai išdėstytą nuomonę raštu. Na kągi, e, dėkuoju, o be to per tą laiką galbūt įsigalios Lisabono sutartis ir tada iš tikrųjų tai būtų logiškiausias sprendimas. Kokį aš galiu pasiūlyti komitetui ir siūlau jam pritarti. Taigi. Dabar suprantate, kad mes turime palaukti kitos pranešėjos, e, ponios Bratner, kuri dabar kaip tik tai jau atvyksta pas mus. Nes, na, e, komisijoje vyko tam tikrų e, procesų paskutinę minutę ir jai teko sudalyvauti. Tačiau mes kalbame apie kokių penkių minučių per traukėlę, kol jinai pasieks salę. Taigi iš tikrųjų neįsisklaidykite, tiesiog truputį palaukiam.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 balsavimą norėčiau paprašyti ponios Brantner, kuri pasisakyti, pristatyti tai, ką neturi pristatyti. Prašom, ponė Brantner. It's good morning, everybody. Um, guten Morgen. Bitte entschuldigen Sie, dass ich etwas spät bin. Die Züge aus Deutschland hatten Verspätung diena. Visiems atsiprašau, kad vėlavau. Traukinys iš Vokietijos man pavėlavo, bet to vakar Vokietijoje tiek įvykių buvo, tai kad tik šiandien negalėjau atvykti, todėl atsiprašau, kad taip nutiko. Taigi, labai džiaugiamės, kad prieš penkias minutės gavome komisijos teksto pasiūlymą. Pasiūlymas didinti nuo 7 iki 10 procentų finansavimą motyvai pagrindžiamie yra pateikiami tokio padidinimo šiame dokumente. Mes savo klausimus pateikėme komisijai. Dabar po komisijos pateikto dokumento atsijimsiu, atsijimu tiksliau pakeitimus dėl susijusius su procentinės dalies padidinimu. Komisija sako, kad tekstas jau išplatintas. Atrodo, kad šiuo metu tekstas yra platinamas. E, kiek žinau, e, teksto kopijų daug nėra, taigi tie, kurie labai nori turėti šį teksto variantą, galbūt galėtų apie tai pranešti. Jūs kalbate apie mano pakeitimus, ne aš kalbu apie komisijos strateginį dokumentą, kuris dabar platinamas salėje. šis strateginis dokumentas buvo pateiktas laiku, kad galėtume atsijimti savo pakeitimą. Taigi džiaugiamės e, komisijos bendradarbiavimu. Dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams, bei komisijai, kurie kartu dirbo šiuo klausimu. Taip pat sužinome, kad buvo primtas pakeitimas, kuris, kaip jūs sakėte, tik buvo išplatintas. Mes norėtumėm pakeisti taip, kaip aš e, dabar skaitau kalbama, kad apie tiek nemažiau 10 procentų turėtų būti skirta 4-3 e, straipsnių finansuoti. Dabar mm, komisija ir partnerystės stovai kaip tik tai derasi, peržiūri ir labai svarbu pabrėžti, jog šitas e, padidinimas turėtų atitikti vidaus resursus ir e, peržiūros procedūros išvadas. Taigi aš siūlyčiau pridėti štai tokį sakinį. Increase is in line with, current, with the current review of the Peace Building Partnership and internal resources. Taigi, susalgia, kad e, bus atsižvelgta į, e, e su, e, kad, kad padidinimas atitinka dabartinė taikos e, kūrimo partnerystės e, peržiūra ir vidaus resursus, vidaus išteklius. Okay. That's it, right? That's... Tai viskas, ar ne? Kągi. Ačiū. Ar bus daugiau nuomonių prieš perinant prie balsavimo? E, atrodo yra, prašom. Sí, gracias. Eh, estamos, bueno, nosotros también nos felicitamos del. Ačiū. Mus taip pat tenkina tai, kad komisija pateikė šį strateginį dokumentą. Pritarame poniai pranešiai, pritarame jos žodžiu pateiktam pakeitimui dėl vystimos komiteto pakeitimo. Ačiū. Ačiū pirmininkė. EPP frakcijos vardu noriu išreikšti pasitenkinimą, kad pranešėjai pasiekė susitarimo su komisija. Mes tikrai manome, kad e, reikia pritarti komisijos iniciatyvai didinti finansinio paketo apimtis iki 10 procentų. Nes mes neturėtumėm supančioti komisijai rankų, ypatingai krizės sąlygomis. Kita vertus, mes e, sutinkame su kolegės e, Brantner išdėstyti paaiškinimu ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad galų galę sutarimas pasiektas. Kągi, ačiū. Taigi dabar kreipiuosi kolegas, E, noriu paklausti, ar visi įdėjote korteles į e, balsavimo aparatūrą, kadangi nekartosime balsavimo. Pana Lunčerka, atrodo, dar nori pasisakyti. Prašom. Mano kortelė atvyksta. Aš balsuosiu ranką, jeigu jūs man leisite. E, atrodo, čia Vokietijos šventės padarė savo darbą. Na kągi, jūs tiesiog e, vienai par kitaip pranešite mums, ko, kaip jūs balsavote. Taigi, e, periname prie balsavimo. Pirmasis balsavimas bus dėl ketvirtojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Atmesta. Toliau penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Ar ir sulaikiusiu? Atmesta. Uh, Toliau žodinis pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Primta. Toliau pirmasis pakeitimas. Kas už? Ačiū. Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Toliau trečiasis pakeitimas ir antrasis žodinis pakeitimas atkrinta. Taigi mes turime DV1 su žodiniu papildymu, kuris tik ant skambė. Taigi kas už? Ačiū, kas prieš? Patvirtinta. Ir dabar galtinis elektroninis balsavimas. Balsuokite. Pradėjome balsuoti. Has everyone voted? Ar visi jau prabalsavote? Dar ne? Gerai, dar kol kas paliekame galiot balsavimą. Ladies first. Ladies first. I am, I am, I am. Damoms pirmenybė, aš žinote, esu silpnas šioje situacijoje. Balsavimas baigtas. Na ir Turime rezultatą. 45 balsai už, 3 balsai prieš. Susilaikiusių nėra. Taigi, sveikinu pranešė. Ir baigiame posėdį. Ačiū. Thank you. Um, I just wanted to use one second. Atsiprašau, norėjau pasinaudoti sekundėlę laiko ir noriu padėkoti tiesiog kolegoms iš kitų frakcijų už puikų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad ateityje be abejo irgi taip pat sėkmingai bendradarbiausim. Na, akivaizdu, kad jūs puikiai bendradarbiavote, sako pirmininkas. Ačiū.